pačia kryptimi ir aš tikiuosi, kad aš iš esmės atsakiau į klausimus. Kita vertus, manau, kad aš ne paskutinį kartą pasisakinėjau plenarinėme posėdį. Aš noriu už jūs užtikrinti, kad tikrai ne paskutinį kartą jūs plenarinėme, tik dabar noriu pasakyti, kad ši merko, darybų su Merkosūro šalimis tema išsamna ir dabar e, norėtumėme kalbėti apie žuvininkystės ar akvakultūros produktų importavimo ES tvarką. Atsižvelgianti būsimą bendro žuvininkystės politikos reformą. Ir aš iš karto perduotų žodį ponui Kadekui. Pone pirmininkė, pone komisarė, gerbiami kolegos, vienas esminių šio pranešimo klausimų yra tai, kad yra labai svarbu suderinti bendrąją priekybos politiką su bendraja žuvininkystės politika. Taigi galime tik pasidžiaugti, kad šiandien komisijos, e, kaip po komisijos atstovė atvyko ponė Damenaki, kuri yra atsakinga už žuvininkystės sektorių ir priekybos komisaras. Taigi atvyko netgi du komisarai. Tai aš jaučiuosi tikrai labai pagerbtas. Tačiau e, nepaisant to norėčiau pasakyti, kad galbūt yra šiek tiek toks e, pataikūniškas elgesys, kuomet atvyksta du komisarai dėl vieno pranešimo. Na, o dabar grįžkime prie e, pranešimo žuvininkystės produktų importas sudaro apie 60 procentų visų produktų, kurių, kurių yra suvartojami ES. Ir tai yra didžiulė priklausomybė, e, kuri kelia susirūpinimą. Priežastis yra e, žuvininkystės produkcijos mažėjimas ES ir vis didesnis rinkų atverimas importui, e, kurio, kuris įvyko dėl atitinkamų prekybos susitarimų. Taigi žvėjai, ES žvėjai turi e, problemų parduoti savo sugautą žuvį už atitinkamas kainas. E, žvėjai e, taip pat turi paisyti socialinių ir sanitarinių standartų, tačiau jeigu tos normos ir tie standartai netaip pat e, galioja, yra netaikomi produktam iš, e, iš trečiųjų šalių, tai tuomet tai jau kelia problemų. Mes kalbame apie ES žuvininkystės sektoriaus išlikimą. Šis sektorius yra svarbus, todėl kad jisai kūrė darbo vietas, jisai teikia gerus e, maisto produktus, jisai išsaugoja e, pakrančių regionų tapatybę gerbiami kolegos, mes negalime dėrybos ant kortos statyti Europos žuvininkystės E, sektoriaus. Mums reikia taip pat muitin, e, muitų apsaugos, tai yra turime apsaugoti tuos e, žuvininkystės produktus ir taip pat tinkamai ir efektyviai taikyti PPO priemonės. Taigi mes turime apsaugoti žuvininkystės produktus nuo muitų volo, kuris juos išlygintų ir, ir sunaikintų. Be to, mes kalbėdami apie priekybos preferencijas turime taip pat paisyti sveikatos apsaugos ir aplinkos saugos reikalavimų. Na ir taip pat norėtume, kad už e, visas dėrybas dėl priekybos žuvininkystės ir akvakultūros produktai, produktais e, kad šiuose dėrybose atsakingas asmo būtų žuvininkystės komisarė, nes tokiu būdu jie atsižvelgtų į specifinį šių produktų pobūdį. Manau, kad dabar yra tinkamas laikas, kad padėtume pamatus, naujus pamatus šiam procesui. Mes laukiame bendros žuvininkystės politikos reformos, be to artėja kitas Dohos dėrybų raundas. Taigi manau, kad komisija neturėtų daryti kažkokių neigiamų veiksmų. Be to, komisija e, pateikė tvarkaraštį, pagal kurį vyks bendrosios diskusijos ir konsultacijos dėl žuvininkystės politikos ES e 2020 strategijos kontekste. Taigi, kalbant apie ES žuvininkystės ir prekybos politiką, reikia priimti tam tikrus sprendimus, o parlamentas norėtų tame dalyvauti. Ir manau, kad parlamento teisų e, paisimas visų pirma yra susijęs su tuo, kaip taryba ir komisija gerbė jo teisę dalyvauti priimant sprendimus. Ačiū. Like to... Ačiū, ponia Kadekai. Aš norėčiau perduoti žodį komisarė Tamanakį. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, aš labai norėčiau padėkoti poniai Kadekui ir komitetams, kurie e, parengė savo iniciatyvą šį pranešimą. Jūs pažymėjote, kad žalioje, kny... žalioje knygoje nepakankamai dėmesio skiriama kai kuriems klausimams. Aš atvykau, kad galėčiau patikinti Jūs, kad komisija ketina atsižvelgti į visas politikas, kurias reikia sieti su bendraja žuvininkistės politika. Turiu pasakyti, jog norėtumėme e, atsukti, e, pasukti kitą linkmę neigiamas neigiamus vyksmus. Aš suprantu, kad žuvininkystės sektoriu ES nelabai sekasi. Mes norėtumėme, kad žuvininkystė būtų tokia, kuri sėkmingai išnaudotų žuvies išteklius ir bendrijos gali, kai kurios bendrijos ar bendruomenės tiksliau galėtų sėkmingai gyventi užsimdama žuvininkystę ir dabar, ir ateičiai tai labai svarbus klausimas. Girdžiu jūsų susirūpinimą e, dėl konkurencijos iš trečiųjų šalių. Dėl to, kad ir socialinės sąlygos, ir aplinkosaugos reikalavimai, ir e, sveikatos apsaugos reikalavimai yra svarbus, galvojant apie žuvininkystės politiką. Aš žinau, kad kai buvo praeita taryba, kurioje nagrinėjome žemės ūkio ir žuvininkystės klausimus, šitas susirūpinimas buvo išreikštas. Buvo taip pat E, aiškiai pasakyta, kad vienas iš didžiausių iššūkių yra mums užtikrinti e, vienodas taisyklės ir galimybės visiems produktams. Tai yra mūsų žuvininkystės produktams ir iš kitų šalių. Tam reikia e, priimti tokius teisės aktus ir juos įgyvendinti, kurie apgintų mūsų produktus. Taip pat norėčiau pasakyti, jog mes ir toliau būsime įsipareigoję um, laikytis geros jūrų valdysenos reikalavimų, to reikalausime ir iš savo partnerių. Taip pat norės, atsižvelgsime į socialinės sargas. Aš suprantu, kad jūs norėtumėte, kad mūsų politikos būtų glaudžiau susijusios. Iš tikrųjų, mums reikalingas integruotas požiūris. Mes jau minėjome, jog Europos sąjunga importuoja daug žuvininkystės produktų ir mes norime užtikrinti, kad mūsų vartotojai mokėtų teisingas kainas. Tai atitinkamai reiškia, kad mūsų žuvininkistės sektorius turi teikti darbo vietas ir turi būti konkurencingas kodėl dabar vykstant reformai ES e, e, politika e, galėtų būti keičiama. Ne, ji turėtų tiesiog atsižvelgti į dabartinės socialinės bei gamybinės ekonominės realybės. Aš atvykau čia su ponu Deguchtu ir mes kartu sprendžiame šitas problemas. Mes norime atsižvelgti į reformų greitį. Dėl pasaulio priegybos organizacijos dėrybų turiu pasakyti, kad vyksta diskusijos dėl subsidijų ir mes turime sugebėti paremti ap, į e, ekologi, ekologišką priekybą. Dabar dėl rinkos peržiūros turiu pasakyti, kad nauja politika turėtų būtinai išnagrinėti dabartinį bendrosios rinkos mechanizmą ir pagalvoti apie gamybos, gamintojų organizacijas, kad gamintojai galėtų pagaminti ir reikiamus kiekius ir pateikti tinkamos kokybės produktus. Atitinkai rinkamos standartus reikia peržiūrėti, kad galėtumėme užtikrinti vartotojų apsaugą. Vartotojai pagaliau nori žinoti daugiau apie žuvininkystės produktus. Jie taip pat nori žinoti, ar produktai yra ir ekologiškai, pagaliau ar yra žvejojama tau, saugiai ir tausiai ir mes turime savo vartotojams pateikti jiems reikalingos informacijos. Komisija visiškai įsipareigojus siekti e, darnios plėturos e, akvakultūroje tikslų. Mes taip pat laikomės nuomonės, kad akvakultūros plėtojimas ES turi padidinti ES nepriklausomumą ir reikia geriau užtikrinti vartotojų poreikius. Gerbiamasis pirmininkė, iš tikrųjų šios dienos diskusija labai tinkamai prisideda prie reformos ir tai bus labai tinkamas signalas visam žuvininkistės sektoriu ES. Sektorius ruošiasi pasikeitimams ir tikimės, kad ateityje reikalai susigulės. Ačiū, ponė komisarė Damanakė, o dabar, ponė Deguktai, laukiu jūsų nuomonės. Gerbiamasis pirmininkė, labai ačiū už suteiktą žodį. Gerbėmėjai parlamento nariai, iš tikrųjų, e, Europos parlamente yra sprendimas parengti atlikti e, žem, bendrosios žemės ūkios reformą, papildančią žuvininkystės ir akvakultūros produktų importavimo ES tvarką. Aš norėčiau pakviesti Europos parlamento narius atsižvelgti į šios klausimus, kurie buvo pažymėti Europos parlamento rezoliucijos projekte. Labai svarbu žuvininkystės sektorius, jis ypatingai svarbus, pakrantėse gyvenančioms bendruomenėms. Ir nebejotinai reikia atsižvelgti ir į bendrąją priekybos politiką ES. Interesai yra labai įvairūs ir žuvininkystės sektoriaus atskiros dalys pajus kitokį poveikį priklausomai nuo to, kur ir kas bus vykdoma. Tik svarbu, kad akvakultūros produktų uh, politi, pol, jiems taikoma politika turėtų užtikrinti, kad vartotojų interesai būtų patenkinti ir kad būtų pasiekti politikos tikslai. Mes suprantame, kad ES priklauso nuo e, e, žuvininkystės ir akvakultūros produktų. Mes suprantame vartotojų interesus ir gamintojų interesus. Suprantame, kad gamintojai nori būti nepriklausomi. Dabar atėjo gera ES galimybė pagerinti viso sektoriaus veiklą ir rezultatus visame pasaulyje pasirodyti kaip stiprią jėgą. Tartautinė priekyba, kuri vyksta daugia šalių ir dvi šalių pagrindų, regioninių pagrindų taip pat, reiškia, kad turi būti atitinkami susitarimai. Ir komisija turėtų atsižvelgti į sudėtingą ES žuvininkystės sektoriaus struktūrą ir suprasti, kad interesai skirtingose vietose yra skirtingi. Komisija stengsis per atitinkamą numatytą laiką padaryti visus pakeitimus ir korekcijas, kad galima būtų laiku įvykdyti bendros žuvininkistės politikos reformą. Pranešimo projekte yra nurodyti svarbiausi dalykai ir mes iš tikrųjų suprantame, kad mes negalime atskirti žuvininkystės produktus nuo nežemės ūkio produktų. E, mes suprantame, kad mes vis dėlto norime, kad ir toliau e, šitų mm, prekių rinka būtų labiau liberalizuota. Taigi ir žemės ūkio, ir nežemės ūkio produktai e, yra mūsų komisijos darbo, darbo objektai. Ir, ir sprendimai, ir veiksmai bus tokie, kad ir komisija, ir generalinis direktoratas dėrėsis su jūrų reikalų su, ir atitinkamų jūsų komitetu visuose dėrybų etapuose. Komisija nori užtikrinti jūs, Europos parlamentą, kad žuvininkistės sektorius bus vienas iš temų, dėl kurio bus deramasi ir nebejotinai mes suprantame, kad tai svarbus ES gamybos sektorius ir mes tikrai stengsimės atsižvelgti į visus subtilumus ir jautrumus dėrėdamiesi dėl šitų temų komisija norėtų su, nuimti, panaikinti bet kokias priekybos trūkdžius ir barjerus, kad galima būtų sukurti vienodas sąlygas visiems veikėjams rinkoje. Girdime susirūpinimų iš e, suinteresuotųjų, kad bus labai sunku užtikrinti vienodas sąlygas ES gamintojams ir trečiųjų šalių gamintojams. Turiu pasakyti, kad vyksta dėrybos su trečiųjų šalių um, atitinkamomis institucijomis, kad jie atvertų savo rinkas tarptautinėse forumėse, pažiūrėjimtinėse tautose, FAO ir er, pasaulio priekybos organizacijose, kur mes aktyviai dalyvaujame, visi šie klausimai nebejotinai svarstomi. Noriu Jūs užtikrinti, kad mes ir toliau su Europos parlamentu kalbėsime apie komisijos vaidmenį dėl žuvininkystės ir kultūros produktų. Gerbiamasis komisijos nary, dabar perduodu žodį ponui Žadu. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarai. šuvininkystės komiteto ir inte komiteto aiški pozicija susijusius su tais pasiūlymais. Žuvininkystės sektorius yra labai svarbus ir e, teritorijų planavimui ir geram, e, geram užimtumo skatinimui ir e, užtikrinimui Europoje. Ir taip pat jis turi didelę įtaką biologiniams ištekliams vandenynuose. Mes matome, kad žuvų ištekliai yra akivaizdžiai eikvojami, pereikvojami. Ir mes norime, kad ES e, žvinkistės politikos tikslas būtų prisitaikyti prie globalizacijos iššūkių šioje srityje. Mes matome, kokie, kokie didelius padarinius e, turi šios e, srities, e, veikla šioje srityje visoms gyvenimo sritims. Mes norime, kad prekybos sustarimuose būtų įtvirtinti hygienos, kokybės užtikrinimo, aplinkosaugos e, standartai. Mes norime, kad žuvininkystės produktai būtų iš, iš būtų atriboti nuo e, sektoriaus susijusio su kitais e, e, produktais, pavyzdžiui, kitais žemės ūkio produktais, kadangi žuvys tai nėra, nėra jokia kita prekė, tai yra ypatingai specifinis produktas, ypatingai specifinė prekė ir mums reikia, kad dėrėtumėmės labai aiškiai ir labai aktyviai už savo žvėjus. Mes nenorime, kad būtų pereikvojami mūsų žuvų ištekliai tiek mūsų vandenyse, tiek ir tose vandenyse, iš kurių mes perkame tas žuvis. Dėkoju. Dabar ponas Antinoro. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisijos nariai, kolegos. Norėčiau padėkoti kolegai Kadė už puikiai nuveiktą darbą. Tai yra labai svarbi tema žuvininkystės produktams skirta importo sistema, jos įgyvendinimas. Aš e, iš anksto planavau savo pasisakymą ir norėjau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad importuojami produktai turi, atsiž... E, turi būti, e, ir partuojant produktus būtų atsižvelgiama į aplinkosaugos, į sveikatos apsaugos normas, bet visa tai jau buvo pasakyta. Vis dėlto vieną dalyką turiu paminėti. Vieną esminį aspektą Turiu. E, manau, kad tą girdėjau ir kai kalbėjo ponas Tikucht ir kiti mano kolegos. Yra tam tikros, kyla tam tikros kompetencijų konfliktas tarp e, skirtingų komisijos narių. Juk yra labai svarbus šis aspektas ir būtina tą pabrėžti. Žvininkystės sektorius turi vaidinti esminį vaidmenį Mūsų žuvų ištekliai neturi e, toliau būti pereikvojami ir jeigu mes norime, kad mes neprarastume tų išteklių, tuomet turime labiau atsižvelgti į šią sritį, labiau atsižvelgti į šios srities politiką. Jūs kalbėjote kad abu du norite e, prisimti tos uždavinius ir juos tinkamai atlikti. Tačiau komis, žuvin, žuvininkistė atsakingas komisaras e, laikosi kitokios, kitokio specifinio požiūrio į šią sritį, lyginant su kitais komisarais. Ir dėl to aš manyčiau, kad būtent jam reikėtų suteikti didžiausias galimybės ir kompetencijas. Dėkoju. Pirmininkas sako, laikykitės jums skirto laiko. Dabar ponas Kapulas Santos. E Dėkoju, ponė pirmininkė. E Žemės ūkio ir žuvininkystės produktai iš tikrųjų yra, jūs žinote, ES piliečių maistas. Ir mes importuojame daugiau kaip 60 procentų žuvininkystės ir akvakultūros produktų į ES, kaip pažymėjo komisijos nariai. Ir aš esu pranešė, šešėlinis pranešėjas. Tai mes kartu iš tikrųjų dirbome, norėjome būtinai rasti subalansuotą požiūrį, norėjome taip pat užtikrinti, kad ES vartotojai būtų apginti. Aš iš tikrųjų tikrai labai remiu pono Kadeko e, pranešimą ir iš tikrųjų dėl rekomendacijų, dėl būtinybės e, atsižvelgti į sveikatos aspektų kitų žuvininkystės produktų. Labai sutinku. Taip pat suprantu, kad reikia atsižvelgti ir į perdirbimo ir konservavimo aspektus. Neturiu aš laiko aptarti kitų aspektų. Aš tiesiog noriu pasakyti, kad man, mūsų frakcija balsuos už, kad ko pranešimas veikiname už gerų darbą. Dabar de demokratų liberalų vardu ponas Galeheris. Aš labai norėčiau pasveikinti poną Kadaką už šį pranešimą. Iš tikrųjų, pastaraisiais metais e, žuvininkistės produktai susilaukia labai didelės konkurencijos iš trečiųjų šalių, šitų produktų gamintojai. Um, e, e, veikiantis ne Europos Sąjungoje neturi laikytis tokių griežtų reikalavimų, hygienos reikalavimų kaip Europos Sąjungoje. Europos rinka yra atverta, bet mes už tai mokame kainą. Ir reformos kon E, procese. Mes tikimės, kad ponė Damanakė, komisijos narė, atsižvelgtų visus mano paminėtus dalykus. Aš taip pat tikiuosi, kad abu komisarai apie tai galvos. 46 tūkstančius tonų e, eksportuoja mano šalis ir mes suprantame, kad mūsų vartotojai gauna aukščiausios kokybės produktus. Mes turime kažkaip šitą problemą spręsti. Mes turime sumažinti e, į ES importuojamą kiekį bent iki 50 procentų. Bet ES yra šitiek biurokratijos, kad aš galiu atkreipti dėmesį tik į vieną dalyką. Mažinkime biurokratiją ir tada daugelyje ES šalių atsiras stipresnis žuvininkystės sektorius. Ačiū ponė Levin Žaliųjų vardu. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, norėčiau pasveikinti pranešėją e, parengus tokį pranešimą. ES produkcija sumažėjo 26 procentai, 60 procentų žuvų ir žuvininkistės produktų, kurie suvartojami ES, yra įvežami į ją. Mūsų žvėjai dėl to kenčia yra e, žuvininkystės žvejybos kvotos ir jeigu yra didinami reikalavimai ir standartai žvėjams, tai mes turime taip pat pasirūpinti, kad e, mes neperkeltume į kitas šalis šitos problemos mes turime kitas priemonės, galėtų, kuriomis galėtų pasinaudoti ES, tai yra ES e, reglamentus tuose dokumentuose yra kalbama apie e, sugaunamų žuvų kiekius, apie kvotas ir mes turime rūpintis, kad tos taisyklės galiotų visiems. E, taip pat turime pasirūpinti ypač vargingai gyvenančiomis šalimis. Manau, kad e, atitinkamos taisyklės turėtų galioti ir eksportams, o kadangi ES yra didžiausias importuotojas, ji taip pat turėtų taikytis, e, e, laikytis, atsiprašau, tam tikrų taisyklių, kad išsaugotų žuvininkystės išteklius ir kitose e, pasaulio valstybėse. Jungtinės tautos ir, ir kitos organizacijos įsąlygojo, kad buvo pasirašyti atitinkami tarptautiniai susitarimai, tačiau reikia juos visų pirma įgyvendinti. 2006 metais buvo priimta primtas susitarimas, jungtinių tautų susitarimas atsaking, dėl atsakingos žvejybos, bet mes turime įgyvendinti tuos dokumentus. Dėkuoju toliau ponas Grobarčik. Dėkuoju ponė pirmininkė, gerbiami kolegos, norėčiau labai nuoširdžiai padėkoti ponui Kadek už tokį drąsų pranešimą. Šis pranešimas yra labai svarbus, kalbant apie bendrą žuvininkystės politiką, kuri šiuo metu yra kaip tik kuriama. Ir dirbant prie šio pranešimo mes pamatėme E, kiek yra daug bendrosios žuvininkystės politikos sektorių e, ir tie sektoriai visiškai, tikrovėje visiškai skiriasi nuo to, ką tvirtina komisija. E, žvėjai mano, kad šis pranešimas yra labai svarbus pranešimas, kuris padėtų kurti bendrą žuvininkystės politiką. Pone komisarė, E, daugelį susitikimų jūs minėjote, kad bendra žuvininkystės politika turi būti kuriama iš naujo, turi būti keičiama. Manau, kad jeigu jūs įgyvendinsite šį pranešimą, jūs turėsite puikią alternatyvą komisijos pateiktai koncepcijai. Ačiū. Dėkoju toliau, ponė Dots, vieną minutę. Thank you, uh, Ačiū gerbiamasis pirmininkė, komisarai Aš tai pirmiausia norėčiau padėkoti pranešėjai už pranešimą. 2008 m. Liepos 24 d. Europos žuvininkystės e, sektorių ištiko krizė. Ir dabar mes turėtumėme peržiūrėti ir laivus, ir uostus. Ir mes suprantame, kad kai kurie labai nukentėjo dėl ekonominio kos nuospokio. Airijoje nedarbas šioje srityje atsirado, nedarbas padidėjo kaip ir kitur. Ir dabar suprantame, kad nors Europai reikia žuvies, reikia importuoti, bet negalime leisti, kad mes gautumėme žuvį bet kokią kainą. Aš noriu priminti subsidijas. Ar mes norime, kad nebūtų subsidijų ir Europos politika kita vertus leidžia nereguliuotą importą žuvininkystės produktų į ES. Tai ko mes iš tikrųjų norime. Aš manau, kad tiesiog trūksta nuoseklumo. Aš e, tik iš esmės vis tiek remiu pono Kadeko e, pranešimą. Ačiū kolegos. Tie, kurie atėjote balsuoti, tai jūs atkreipkite dėmesį, balsavimas bus 20 po 12 ir leiskite mums pabaigti svarstyti e, šį pranešimą. Dabar e, žodis ponai Fragai Esteves. Ačiū ponė pirmininkė. Iš tikrųjų, manau, kad pranešimas atsirado dėl to, kad mūsų žuvininkystės sektorius yra nusivylęs. Nereikia mums protekcionizmo, bet mums reikia, kad būtų, kad būtų panagrinėta, kaip veikia priekyba. Ir pono Kadeko projekte yra įrašyta, kad e, dėrybos turėtų būti ne prie priekybos generalinio direktorato, bet jūrų generalinio direktorato darbas. Ir nu, tada daugiau klausimų galima būtų išspręsti. Na, pavyzdžiui, dėl tūnų. Tai reikia pasakyti, kad su papoginėje ir su kitomis šalimis e, reikia dėrėtis. Jūs žinote, kad pavyzdžiui ir su Filipinais mums tenko konkuruoti šioje srityje. Tai reikia gerai susidėrėti dėl jūsų politikos. Mums būtinai reikia, kad mūsų plėtra apskritai būtų tausi, kad ji būtų darni ir kad niekur nebūtų nei naudojamasi vaikų darbų, kad būtų sveikos sąlygos perdirbimo įmonėse. Ačiū, ponė Fraga Seves. O dabar ponas Galaheris. Man atrodo, tai, kas vyksta čia, yra gėda. Niekas negerbė nei žuvininkystės, e, kom, žuvininkystės komisarės, nei pirmininkaujančio. Pagaliau mes turime gerbti save. Baikit šitą triukšmą, pradėkime darbą. Pana Gelegeri, mes turime tęsti, todėl labai prašau visų kolegų, būkite ramus, netriukšmaukite. Dar 15 minučių ir mes baigsime svarstyti šį svarbų pranešimą. Pone Rodus. Gerbiamasis ponė pirmininkė, ponė Marija Damanaki. Europos žuvininkystės politikai iškyla didžiuliai iššūkiai. Mūsų žvėjai turi kovoti su mažėjančiais žuvų ištekliais ir tuo pat metu kovoti su gana ne, ne visada sažininga konkurencija iš trečiųjų šalių. Mes turime, kiek manoma, greičiau imtis radikalių reformų, kad Europos vandenyse užkirstume kelią e, žuvų išteklių eikvojimui ir užtikrintume mūsų žvėjų e, išgyvenimą. Aš sutinku su komisijos nariu, kad mes neturėtume kelti pernelik didelių reikalavimų mūsų žvėjams, reikalaudami iš jų e, įvairių normų laikymosi pagal pagal e, naująją žvejybos politiką ir kitą vertus e, e susitaikant su, e, su rinkos liberalizavimu. Aš manyčiau, kad e, Europos žvėjai E, turėtų, jiems turėtų būti padedama gerinant e, e, šių žvėjų sugaunamų žuvų prieimo prie rinkos sąlygas. Ir aš manyčiau, kad reikėtų ir vartotojams padėti išsiaiškinti, iš kur jie gauna perkamą žuvį. Dėkoju. Pone Raimers, vieną minutę. Gerbiamasis ponė pirmininkė, gerbiamas moji ponė komisijos narė, gerbiamas komisijos nary. Norėčiau pasveikinti poną Kadek, parengus tikrai subalansuotą pranešimą ir padėkoti jam už puikų bendradarbiavimą. E, žuvininkystės ir akvakultūros e, produktų importo ES sistema suduria su didžiuliais iššūkiais. Mes turime 12 milijonų tonų ir 55 milijardus eurų produktų rinką, pačią didžiausią pasaulyje. Ši rinka vis e, greičiau, sparčiau auga ir priklausoma nuo importo iš kitų valstybių. Ir dėl to labai svarbu, kad mes. Mm, nustatytume tinkamas sąlygas tiems, tų produktų iš trečiųjų šalių importui ir e, vykdytume tinkamą kontrolę. Mes pateikėme savo pakeitimus, kuriuose kalbame apie tai, kad ypač reikėtų e, atsižvelgti į Europos e, nu, nutolusių regionų padėtį šioje srityje. Mes atsakingi už tinkamai vykdomą žuvininkystės politiką. Ir mes turime, kalbėtoja yra nutraukiama pirmininko. Todėl prašyčiau, gerbėmieji kolegos, pirmininkas nutraukė kalbėtoją, atsiprašo ir toliau suteikė žodį ponai Valensa. Pone pirmininkė, turiu nedaug laiko, todėl norėčiau pabrėžti tik vieną dalyką pabrėžti e, tai, kas yra svarbiausia pono Kadek pranešime. E, žuvis negali būti traktuojamos taip pat kaip kiti pramonės produktai. Žuvis turi reglamentuoti PPO taisyklės, nes tai yra jautrus produktai. Man atrodo, kad Kadek labai puikiai atsižvelgia į šio produkto specifiškumą, todėl mes turime e, žiūrėti, ar ar būtų įmanoma žuvininkystės produktais e, taikyti e, jautriems produktams taikomus standartus. Dėkoju. Dėkoju, sako pirmininkas toliau ponia Trautman vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti pranešėją poną Kadek su puikiu jo nuveiktų darbu. Šis tekstas rodo tam tikrą raidą santykiuose tarp parlamento ir e, laisvosios prekybos koncepcijos. E, tai, su kuo mes susidurėme, e, negalime e, vertinti naiviai. Mes žinome, kad Europos gamintojų produktų e, nepakanka, todėl vietoj to, kad importuotumėme, mes visų pirma turėtume daryti viską, kad būtų atgaivinami ištekliai ir kad būtų kiek įmanoma daugiau pasin... panaudojama akvakultūra tam, kad būtų išsaugotos darbo vietos Europos Sąjungoje. Yeah. Kalbant apie importus, mes turime užtikrinti, kad žuvininkystės ir akvakultūros gaminiai neturėtų nukentėti nuo nesažiningos konkurencijos su tomis valstybėmis, kuriuose galioja mažiausi muitų tarifai. Todėl aš esu už ES produktus. Dėkoju toliau ponia Patrao Neveš. Vieną minutę. Pirmininkė, Europa Šiandieną yra didžiausia rinka žuvininkystės ir akvakultūros produktų ir mes importuojame 60 procentų tų produktų. Mūsų gamyba ir nebus pakankama. Jei. Ir todėl mums reikia importuoti. Mes turime pažiūrėti į du svarbiausius dalykus. Pirmiausia, Mes turime sukurti būtinas sąlygas, kad vartotojai galėtų pasinaudoti žuvininkystės ir akvakultūros produktais tik tai aukštos, kult, aukštos kokybės. Toliau mes turime pas, užtikrinti, kad ir importuojami, ir Europoje gaminami produktai būtų vienodos kokybės ir soci, socialiniai dalykai taip pat turi būti vienodai svarbus ir užsienyje, ir ES. Taigi labai svarbu, kad ir bendras rinkos organizavimas būtų toks, kad mm, samoningai taikomas mažas tarifas kai kuriuose šalyse būtų pakeistas. Jeigu mes norime, kad Europo galėtų sėkmingai dirbti šitoje srityje, mes turim daug ką pakeisti. Dar kartą, gerbiami kolegos, labai norėčiau paprašyti tylos ir dėmesio. Dabar prasideda catch the eye procedūra. Yra trys norintieji paklausti, taigi turėkite kantrybės. Dar penkios minutės. Pone Andrės Parėja, dėkoju ponė pirmininkė, e, dėkoju ponė komisarė, taip pat dėkoju ir priekybos komisarui, kad jis atvyko į mūsų diskusijas dėl tokio svarbaus pranešimo, kuris reglamentuoja žuvininkystės gaminių įvežimą. Norėčiau kalbėti trumpai, visi supranta, kad žuvininkystės klausimas yra labai svarbus klausimas mes e, nesame negalime e, savęs aprūpinti savo produkciją. Todėl, tur, e, tačiau visur galioja nesažininga konkurencija, todėl mes turime viską daryti, kad padėtume Europos žuvininkystės sektoriui ir užtikrintume sažiningos konkurencijos sąlygas. Žuvininkystės e, produktai yra E, jautrus produktai, tai nėra tokie patys produktai kaip pramonės gaminiai, todėl e, jiems turėtų būti taikomi PPO standartai. Negalim, mes nepasieksime tvarumo, jeigu ir neišsaugosime biologinės įvairovės, jeigu neįvardinsime žuvininkystės sektoriaus kaip ypatingai jautraus sektoriaus. Dėkoju, kaip jau minėjau, dabar vyksta catch the eye, spontaniškų pasisakymų procedūra. Atsiprašau, ta procedūra yra nutraukiama ir iš karto suteikiamas žodis komisarams. Gerbiami komisarai, galite atsakyti į parlamentarų užduotus klausimus. Ponas Atkinsas dėl darbo tvarkos. Pirmininkė, aš dar kartą norėčiau pasiūlyti pirmininkų sueigai klausimą. Mums iš pradžių buvo pasakyta, kad 12 valandą bus balsuojama ir tada vis po penkias, po penkias minutės viskas nutolinama. Žmonės turi skristi. Jūs šaipotės iš parlamento, kažkas turi šito sutvarkyti. Mes atkreipiame jūsų dėmesį, kad balsavimas bus 15 ar 20 po 12. Todėl labai prašau, išklausykime komisijos narių atsakymų. Pone Damanaki. Ačiū pirmininkė. Aš tiesiog galiu vienintelį dalyką padaryti jums padėdama, kalbėti labai trumpai. Noriu pasakyti, kad mes tikrai atsižvelgėme į visus susirūpinimus, kuriuos išreiškia Europos parlamentas. Ir ponas Deguhtas ir aš mes tikrai stengiamės subalansuoti kiek, e, kiek įmanoma žuvininkystės sektorių. Mes darome su pasaulio prekybos organiza, e, per pasaulio prekybos organizaciją su kitais ir aš jums rimtai labai sakau, kad mes suvokdami, kad turi būti vykdoma reforma, tikrai atsižvelgsime, kad žuvininkystė užsiimančio ateitis būtų kuo gražesnė. Ačiū. O dabar, e, jeigu ponia Kadekai, jūs norite kalbėti, prašau. Taip, ponia pirmininkė, žinoma. Taigi, mėlyjeji kolegos, kolegų mm, elgesys yra tikrai netoleruotinas. Tai yra skandalas, tai yra tikra gėda. Jie nori tik tai balsuoti ir kuo greičiau važiuoti namo. Mes juk aptarinėjame rimtą pranešimą. Arba eikite lauk, arba gerbkite mus ir bent jau tyliai mūsų paklausykite, gerbdamieji kolegos. Na, e, dabar noriu pasakyti, kad nebejoju, kad po keleto minučių jūs didžiąją balsų daugumą balsuosite už mano pranešimą. Dėkoju kolegoms iš žuvininkystės komiteto. ir dėkoju tiems, kurie pasiūlė šią temą nagrinėti. Noriu padėkoti ir šešėliniams pranešėjams, e, poniai Lovin, ponam, ponam Račik ir ponai e, trečiajam mano kolegai. Aš norėčiau visiems padėkoti. Noriu padėkoti ir tiems, kurie prisidėjo prie e, šio pranešimo kūrimo visiems e, žuvininkystės sektoriaus atstovams, su kuriais man teko bendrauti. Taip pat ir iš Marė generalinio direktorato kolegoms noriu, esu dėkingas ir dėkoju komisijos nariams, poniai Damanak ir ponui Degucht. nors gal manęs visiškai ir nepatenkino jo pasisakymas ir jo atsakymai, tačiau vis tiek dėkoju. Dėkoju visiems savo asistentams, savo frakcijos e, darbuotojams, taip pat e, kitiems kolegoms, kurie labai stipriai mane paremė rengiant šį pranešimą. Taigi labai dėkoju e, iš anksto ir visiems, kurie balsuos už mano pranešimą. Dėkoju. Ačiū ponui Kadek sako pirmininkas pana Tegucht nepateikė savo atsakymų dėl to, kad salėje yra didelis triukšmas. Aš dėl to labai apgailestauju ir atsiprašau abiejų komisarų. Taigi dabar yra 22 minutės po 12 ir mes balsuosime. Dziękuję Ci bardzo, Libor. Miałeś ciężką sprawę. everything